patvirtintas. Čekijos Respublikos, taip pat Bulgarijos, e, e, Rumunijos ir Vengrijos e, atsakingos institucijos informuoja mus apie tai, kad šie asmenys ir Žipainė, Rozvan Popa, Asim Ahmedov Ademov ir Livija Jeroka buvo išrinkti į Europos parlamentą atitinkamai rugsėjo 5, 13, 14 ir 15 dienomis ir jie pakeis atitinkamai um, Negresku, Mach, Gabriel ir Gal Pelts. Noriu pasveikinti naujuosius kolegas ir norėčiau uh, pasakyti, kad jie naudosis visomis parlamentarų.